Thank you, colleagues. Kolegos. E, spaudos ir žiniasklaidos laisvė pasaulyje. Pranešė yra ponės Hakė. Ir svarstysime šiandien po pietų e, pranešimą, pirmas svarstymas, e, jo projektas parengtas tik anglų kalba. Kalbu apie mm, pranešimo projektą dėl žiniasklaidos laisvės pasaulyje. E, kai bus išverstas pranešimo projektas į kitas kalbas, jūs gausite elektroniniu paštu iš sekretoriato mm, vertimus. 9 e, balandžio vidudienis yra terminas, į kada galite pateikti pakeitimų. Dabar iškart suteiksiu žodį pranešiai. Labai ačiū. Pirmininkė, norėčiau pirmiausiai padėkoti kolegoms ir kitiems e, suinteresuotiems asmenims pilietinės e, visuomenės atstovams. E, viskas prasidėjo nuo diskusinio dokumento, bandėme tą procesą padaryti kaip galima atviresnį ir mes dirbame su tais, kurie dirba vietoje labai sudėtingomis aplinkybėmis. Prieš pradėdama kalbėti apie šį projektą, norėčiau trumpai kai ką dar pasakyti. Aš e, bandžiau kalbėti apie tai, ką ES gali padaryti, e, plėtodama, įtvirtindama m, mm, spaudos ir žiniasklaidos laisvę pasaulyje, bet aš nekalbu apie konkrečias atskiras šalis. Mano e, manimų neįmanoma jų visų pakartoti ir nebeturėtume dubliuoti to darbo, kurį atlieka daug nevyriausybinio organizacijų, jos sudaro sąrašus labai naudingai kiekvienais metais. E, žiniasklaidos ir spaudos laisvė pasaulyje e, labai svarbu tai žodžio laisvė ir kitoms e, žmogaus teisėms įtvirtinti. Apie tai kalbu pranešimo projekte. ES turi optimizuoti savo programas ir e, prisidėti prie pilietinės visuomenės, e, žurnalistų organizacijų darbo. Mes e, taip pat patys turime susivaldyti pas save, tik tai tada mūsų darbas bus prasmingas, turėsime deramą įvaizdį ir taip pat dar pasakysiu, kad šis sėtis yra susijusi su ES išorės veiksmais. Yra daug grėsmių, nuo kurių kenčia žurnalistai. Mes turime pasakyti, kad daug grėsmių ir apribojimų ateina iš vyriausybių. Dažnai matome teisinį spaudimą, taip pat pažeidinėjami kiti teisės aktai, kurie tiesiogiai nesusijęs su spauda, bet su antiteroristinės ir nacionalinio saugumo įstatymais ir jie naudojami um, apriboti žiniasklaidos laisviai arba uh, grasinant Taip pat yra nemažai įstatymų susijęs su mm, šmeištu, šventvagystė ir taip toliau. Jie naudojami įbauginti žurnalistams. Ir tai yra susijęs su cenzūros, savicenzūros e, dalykais. Labai e, didelė problema yra tvirtinti spaudos e, ir žiniasklaidos laisvę. Turime taip pat nepamiršti skaitmenimo e, žiniasklaidos. E, paveikslas visame pasaulyje labai greitai keičia ir dažnai vyriausybės e, e, siekia e, imtis represinių veiksmų net ir interneto srityje. Bet tai sudaro galimybių taip pat ir didinant galimybę naudotis informaciją, užtikrinti didesnę žiniasklaidos ir spaudos laisvę, bet yra ir naujų iššūkių. Pavyzdžiui, labai neaiškiai takoskiria tarp nuomonės ir informacijos ir kaip, e, tai, kaip yra kūriamas turinys. Jeigu pasižiūrėsime ES politiką ir programas, pamatysime, kad ES turi keletą tokių programų, politikos priemonių, bet mano nuomonė galima kai ką dar patobulinti e, dirbant veiksmingiau ir užtikrinant vientisesnį paveikslą pagal aiškius vertinimo kriterijus. E, siūloma, kad konkrečiai DEFCO ir išorės veiksmų tarnyba koordinuotų savo veiksmus, e, užsimtų sinergiją e, politinėme programavimo darbe. Taip pat turėtume pereiti nuo laikino finansavimo prie tvaresnio požiūrio stiprindami paėgumus vietoje, pastildami vietinės mažesnės organizacijas ne tik uh, E, pagrindinės gerai žinomas organizacijas. ES gali suvaidinti e, savo e, tiesioginėje kaiminystėje kur kas svaresnį vaidmenį per stojimo procesą ir dėrybų dėl priekybos ir asociacijos metu. Egzistuojančios finansinės priemonės, kaip kad Europos demokratijos ir žmogaus teisų priemonė, geografinės priemonės E, turi būti naudojamos lankščiai, kad sustiprintume pilietinę visuomenę. Akcentuojama vietos nuosavybė ir pajėgumų stiprinimas šiame kontekste. Mes e, neturėtume e, gilinti ir tęsti priklausomybės santykių tarp ES ir trečiųjų šalių, bet mes turime užsitikrinti stipresnius pajėgumus vietoje. Viena iš didžiausių problemų, su kuriomis susiduria žurnalistai ir žiniasklaida spauda trečiosios šalyse, yra mm, tai, kad e, apribojus e, žiniasklaidą, e, grasnė žurnalistam atsiranda nebaudžiamumas. Mes turėtume stipriau kovoti su nebaudžiamumu, padėdami tyrinėti nusikaltimus prieš žurnalistus įvykdytus ir siekti įkurti teisinės gynybos fondą, siūlyti ekspertinę pagalbą ir galbūt kitus išteklius, kad žurnalistai galėtų užsitikrinti gynybą, kad jie ne, jiems nebūtų grasi grasinama ir kad jie nebūtų teisiami ir neturėtų teisės apsiginti. Kitas ES e, vaidmuo galėtų e, parama spaudai žiniasklaidai, kai padedame trečiosiam šalims per rinkimų sistemą. Ir stiprindami bendradarbiavimą su elektros, e, <laughs> atsiprašau, rinkimų valdymo struktūromis. Ir e, Tokiu būdu procesas taptų kur kas e, labiau legitimus, įtraukiant vietos žiniasklaidą. Ir būtų labai naudinga, jeigu išorės veiksmų tarnyba geriau pasinaudotų e, tarptautiniais egzistuojančiais forumais, e, akcentuojant e, žiniasklaidos laisvę, pavyzdžiui, Europos taryba, UNESCO, EEPBO ir Jungtinės valstybės srityje, e, jungtinės tautas e, taryba e, per išorės veiksmų tarnybą turėtų rengti strategiją žiniasklaidos laisvės srityje, įtraukiant skaitmenius aspektus, kad būtų galima optimizuoti mūsų darbą, sukurti geresnę viziją apie um, situaciją pasaulyje ir sa, akcentuoti žiniasklaidos ir spaudos laisvę. Aš tikiuosi, kad šešėliniai pranešėjai sutiks su manimi, jeigu pasakysiu, jog mes neturime dubliuoti e, nevyriausybinio organizacijų, pilietinių organizacijų mm, e, darbo ir sudarinėti sąrašų konkrečių šalių, bet labai džiaugiuosi jūsų pasiūlymais dėl įvairių temų. Mm, tikiuosi, mes dirbsime kolegiškai ir taip pat nepamiršime tų žmonių, kuriuos siekėme apsaugoti ir e, kuriems e, bandome padėti užsitikrinti žodžio laisvę per e, spaudos ir žiniasklaidos laisvę. First, Ms. Ibrizan. Ačiū. Trys kalbėtojai mano sąrašė. Pirmiausia, ponė Ibrizadžiš. Ačiū, pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Faktiškai sutinku su viskuo, ką sakė pranešėja. Aš sveikinu ją atlikus tokį puikų darbą. E, siūlau e, vadovautis jūsų patarimu, kad e, nesileistume į kiekvieną valstybę atskirai, nes jau turime keletą pranešimų apie kaiminės valstybės ir mes turime metinę ataskaitą, kurioje turime galimybę paminėti konkrečius atvejus ir šiuo atveju šalis ir pavadinimus. Jeigu mes e, pradėsime nuo tokių bendrų pranešimų ir pristatysime atskirus atvejus, tai situacija sudarys tokia, kad nebus įmanoma jos kontroliuoti. Man labai malonu, kad mes turime e, bendro e, bendro pobūdžio apžvalgą E, nagrinėdami problemas. Džiugu, kad e, pirmą kartą yra pristatoma skaitmeninė ir socialinė žiniasklaida. Manau, kad tai yra nauja realybė. Aš kalbėjausi su, kitomis, su kitais žmonėmis ir konsultavome, ar, konsultavomės, ar reiktų e, tokią dimenciją pranešime nurodyti. Ir nusprendėme, kad taip, nes žinome, jog kol kas neaišku, kur yra skiriamoji linija tarp to, kas yra žurnalistas ir kas nėra žurnalistas. Tarkime, žmonės rašo blogus, jie nėra žurnalistai, tačiau e, įvairios režimai gali e, laikyti juos žurnalistais. E, jiems tokie žmonės atrodo labai pavojinga jėga. Taigi galėsime kalbėtis apie tai toliau, matysime, kas pasirodys po uh, neformalių pakeitimų, tai yra tik pirmasis svarstymas, bet e, vien pats faktas, kad mes pradedame apie tai kalbėti yra gerai. Taigi aš pritariu bendram požiūriui ir daugeliu dalykų, kuriuos sakė pranešėja, kad neturėtume leistis į atskiras e, šalis e, mes, ar atskirus atvejus, tai turėtume daryti kituose forumuose. Ir aš e, tikrai labai norėčiau, kad skaitmen, žiniasklaidos skaitmenizavimas ir socialinė žiniasklaida liktų mūsų pokalbių tema. Ačiū. Speaker Ačiū kitas kalbėtojas, ponė Jakonsari. E, Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad šitas pranešimas yra labai gera pradžia. Ir e, šitos e, penkios temos uh, sukuria mums gerą struktūrą, kurią galime remti savo darbe. Na ir džiugu, kad skaitmenizavimas buvo iškeltas kaip vienas iš prioritetinių klausimų, tačiau mes turėtume daugiau apie tai kalbėti ir strategijos skirsnyje, kad žinotume, kokias, kokius strateginius veiksmus galime pritaikyti. Kokie yra pokyčiai, komunikacijoje ir saviraiškos laisvėje. Ką reiktų pakeisti? Ar ES turi strategiją? Ką reiktų keisti? Pranešėja siūlo, kad ES turėtų daugiau koordinuoti savo veiklą tarp komisijos, EPSCO galbūt reiktų paminėti čia ir Europos parlamentą, galbūt tiesiog um, buvo savame suprantama, kad parlamentas turi būti tarp koordinuojančių institucijų, bet manau, kad reiktų tai ir paminėti. Manau, kad labai svarbu tai, kad kadangi Europos parlamentas atlieka labai svarbu vaidmenį, e, rengdamas e, pranešimus, įvairias, e, įvairius asociacijos susitarimus ir um, kitus svarbius dokumentus, taip pat derasi dėl sąlygų ir standartų nustatymo, tai tam tikrą pusę um, parlamentas ir ir išorės veiksmų tarnyba uh, tampa įpareigoti bendradarbiauti ir todėl turėtų būti tarptautiniai susitarimai, kurie. turėtų turėti aišku stebėsenos mechanizmą ir e, laikotarpius numatytus. Kai mes kalbame apie žiniasklaidos laisvę. Norėčiau, kad šitas pranešimas būtų šiek tiek griežtesnis. E, Daugelį e, atvejų yra vartojamas žodis considers svars mano laiko. Tačiau e, už to slypi šiek tiek švelnesnės formuluotės. Pavyzdžiui, kalbama apie finansavimą arba ekonominę valdyseną ir ponė pranešėja pateikė labai gerus pasiūlymus šiuose srityse. Kalbant dėl žiniasklaidos pluralizmo ir e, nusavybės koncentracijos, tai man atrodo, kad buvo atlikta gera šių klausimų analizė darbinėme dokumente ir norėčiau, kad e, pranešime ir ypač e, straipsnėje apie strategiją, daugiau akcentuoti reiktų žiniasklaidos koncentraciją um, konkrečių asmenų rankose. Galbūt turėtume daugiau pamastyti apie tai, ką sakė EPP šešėlinis pranešėjas. Tai yra, kad neverta vardinti šalis kuriuose žiniasklaidos laisvės tendencijos nebuvo teigiamos. Manau, kad visai verta pasvarstyti, kad tos šalis, kuriuose tendencija yra ganėtinai neigiama, kur vyksta užburtas ratas, tai galbūt ta šalis ir verta būtų paminėti. Sutinku su tuo, kad svarbu suprasti, jog kadangi ES globalioje platmėje atstovauja žiniasklaidos ir spaudos laisviai ir mes norime tai e, skatinti toliau, tai mes, ES, turėtume turėti savo pačių instrumentus valstybė, valstybių narių atžvilgių ir juos taikyti. Libe komitetas vasario mėnesį prieėmė savos iniciatyvos ataskaitą dėl pranešimą dėl tokio paties raginimo, tai yra dėl uh, skatinti žiniasklaidos ir, lais, ir, ir žodžio laisvės, laisvę Europos Sąjungoje. Ir apie šį pranešimą bus kalbama gegužės mėnesį plenarnėje sesijoje. Aš manau, kad būtų labai gerai įtraukti nuorodą į tą pranešimą šiame pranešime. Taigi tiesiog noriu pasakyti, kad galima būtų dar e, šiek tiek patobulinti šį pranešimą. Taip pat norėčiau matyti e, konkrečių pavyzdžių kad būtų paminėtos tos vietos, kur e, žiniasklaidos ir žodžio laisvė labai smarkiai menkinama. Tai labai svarbus klausimas. Neturiu važiuoti į savo um, valstybę penktą uh, valandą, turėsiu išvykti, todėl negaliu išklausyti pranešėjos uh, atsakymų. Ponas Atkins. Ačiū pirmininkė. Manau, kad šitos ataskaitos esmė yra labai svarbi. Aš tik tai žvilgterėjau šiandieną po pietų apie šitą ataskaitą. Vienintelis mane neramintis dalykas, neramintis dalykas yra tai, kad stengiamasi apriepti daugybės ryčių susijusių su spaudos laisvė. E, labai lengva skaityti ir galima visiems suprasti, kad taip, tai yra pasiekimas ir tai ES ir e, ragina daryti. Tačiau tam tikrais atvejais reikia kalbėti konkrečiau. Aš nežinau, ar kolego žino, kad Junknėje karalystėje dabar vyksta e, didžiulis parlamentinis politinis, de, parlamentinis politinės diskusijos dėl spaudos laisvės, e, dėl to, kad žiniasklaidoje vyko daugybė įvykių. Ir buvo daug kas sakoma apie um, žymybės ir e, politikus ir ne, kurie galiausiai kreipėsi į teismus ir įrodė, kad žiniasklaida tam tikrais atvejais apskritai tiesmukiškai melavo. Uh, ar užsiminėja apgavystėmis. Ir tomis aplinkybėmis iš tikrųjų kyla rimtas susirūpinimas. Netgi policija žiniasklaidai atskleisdavo informaciją apie na, ir įžymybės, ir apie paprastus žmonės. Ir iš tikrųjų visuomenė tam nepritarė. Šiuo metu Junktinė karalystėje yra didžiulis visuomenės spaudimas dėl žiniasklaidos laisvės ir yra daug priešiškumo. Ir, uh, Junktinėje karalystėje vykdomas e, Levison uh, e, tyrimas ir pirmą kartą Junktinėje karalystėje mes turėjome e, leistis į konkrečius dalykus, užuot nagrinėję bendrus dalykus. Šiandieną skaičiau London Times ir uh, ten buvo rašoma, kodėl na, žiniasklaida turėtų turėti daugiau laisvių negu bet kas kitas kasdienėme gyvenime. Taip, la, spauda turi būti laisva, nes spaudos laisvė reiškia spaudus lais, laisvus žmonės. Tačiau kodėl žiniasklaidai turėtų būti suteikta daugiau laisvių? Uh, negu visiems kitiems. Tai yra tikrai labai gera mintis. Ir manau, kad pranešėja labai protingai pažvelgia į daugelį šitų dalykų. Pavyzdžiui, pirmajame straipsnėje sakoma, kad yra pripažįstama, jog vyriausybės pirmiausia yra atsakingos už e, tai, kad yra pažydžiama spaudos laisvė. Būtent tai šiuo metu ir e, e, žiniasklaida tuo ir kaltina E, e, liberalų partijos vadovus, kad jie grasina e, apriboti spaudos laisvę tokiu būdu, kas būtų neįmanoma faktiškai nei vienoje ES valstybėje narėje. Taigi kyla klausimas, kaipgi visa tai veikia. Aš turėčiau pasakyti pranešėjai, kad uh, Nesu visiškai tikras, kad sutinku su ankstesniais kalbėtojais dėl to, kad mes ne, nesam, nekalbame konkrečiai apie tam tikras valstybės narės. Jeigu šitas pranešimas turi turėti tam tikrą svorį, o to mes ir siekiam, man manimu, tai galbūt galima būtų turėti e, priedą, pavyzdžiui, kaip Amnesty International kiekvienais metais e, skelbia sąrašą ir e, ranguoja šalis pagal jų laisvumo laipsnį. Taigi būtų gerai ir mums išvardinti tokias e, šalis, kur mes manome, kad e, spaudos laisvė tose šalise nėra tokia stipri, kaip mes norėtume to. Taigi reikia atsižvelgti dar, kad e, Vokie... Junktinėje karalystėje kyla klausimų, ar pas mus spaudos, spauda iš tikrųjų yra laisva. Visiems tai yra retorinis klausimas. Aš suprantu, kad su to susiję daug praktinių, praktinių dalykų, pavyzdžiui, parengti sąrašą tų šalių ir jas suranguoti gera, bloga ar vidutinė. Dar vienas dalykas, kuris e, Junktinė karalystė dažnai iškildavo, e, dabar e, tame didelėme tyrime su kurį atlieka teisėjas Lord Levison, E, yra labai svarbus aspektas, kuris aktualus skaitmeniniai žiniasklaidai. Tačiau skaitmeninė žiniasklaida nėra susijusi su viena konkrečia valstybė, tai, tai nėra spausdinama kažkur Kopenhagoje, Paryžioje ar Londone ar kitur. Mes nežinome dažniausiai, kur ta skaitmeninė žiniasklaida spausdinama ir sunku yra tai sukontroliuoti. Tačiau, kaip buvo pasakyta, tai turi labai daug naudos. Ir kartais galbūt mes galėtume e, pagalvoti apie tai, jog reiktų konkrečiai įvardinti, kaip mūsų manimų reiktų spręsti šios klausimus. Ir tai turbūt E, pats e, svarbiausias e, parlamentas tarp laisvų tautų visame pasaulyje. Ir mes turime valstybių narių, kurie visai neseniai neturėjo laisvos spaudos ir laisvo žodžio laisvės. Mes turime tai suprasti ir aš manau, kad padarėme tikrai labai gerą pradžią ir manau, kad jūs, jūs pranešėja padarėte tikrai labai didelį darbą. Galbūt mes turėtume e, žengti dar vieną žingsnį ir galbūt galėtume būti konkretesni. Ir galėtume e, daryti standartą ir nustatyti, e, kuriuo remiantis mes galėtume suranguoti valstybės. Ačiū. Ponas Landsbergis, prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti pranešėją. Ir panašiai kaip ir ponas Atkins pasakyti, kad iš tikrųjų pranešimą reikia praplėsti, ten įtraukiant e, keletą pastebėjimų, kuriuos dabar ir ketinu pateikti. Be abejo, galima pateikti ir pakeitimų šiam dokumentui, kiekvienas gali tai padaryti, bet e, labai dažnai e, pranešėjas E, turi e, taip pat į tai atsižvelgti. Taigi, ką aš siūlyčiau? Koks yra ryšys tarp žiniasklaidos ir verslo, atsiprašau, pramogų pasaulio, pramogų verslo? Galbūt tas pramogų pasaulis ir nėra labai patrauklus, uh, bet e, vis tiek galioja žiniasklaidos laisvė. Bet kartais kyla klausimas, kur yra, e, kuo skiriasi pramogų pasaulis nuo žiniasklaidos, kur egzistuoja tas takoskira. Galbūt pranešime reikėtų tai bandyti kažkaip apibriežti. Toliau kitos pastabos dėl e, raiškos žodžio laisvės. Ar iš tikrųjų ta e, žodžio laisvė yra atsiejama nuo e, žiniasklaidos e, verslo interesų? Ar iš tikrųjų žurnalistas gali laisvai reikšti savo nuomonę? Žurnalistas dažnai dirba kažkokiai įmoniai, kuri yra suinteresuota gauti pelno. ir dažnai yra vykdoma vidinė cenzūra. Ne valstybinė cenzūra, bet vidinė cenzūra laikraščio viduje. Taigi, Galbūt Europos parlamentas savo dokumentuose tai taip pat turėtų paminėti. Toliau laisvės ir pavojai. Kai kurios jūsų mintis yra tikrai labai teisingos ir tikslės, tačiau šių dienų pasaulyje vyksta daug daugiau reiškinių. Kai politinė, dėl politinės kritikos žiniasklaidoje dažnai um, dažnai pasirodo labai didelės neapykantos kupinų kalbų. Ir kurgi yra vėlgi ta skiriamoji riba? Tarkim, ekstremizmas Rusijoje. Jis dar egzistuoja, Bet, bet kokia kritika valstybės atveju gali būti laikoma ekstremale, gali būti krimi, kriminalizuojama. Dabar dėl devinto punkto. E, dėl to, kaip žiniasklaida naudoja tradicinės propagandos priemonės. Man atrodo, reikia kalbėti ne vien tik apie propagandą švelniają prasme. Kartais laisvės yra neteisingai suprantamos. Kartais žurnalistai yra paperkami, kad jie skleistų neteisingą informaciją ir kad galbūt apjuodintų politinius arba verslo oponentus. Ir labai dažnai tokios priemonės yra naudojamos. Ir tai kelia didelį susirūpinimą. Norėčiau paprašyti, kad jūs apie tai pagalvotumėte. Ačiū. Ačiū. Jeigu leisite, norėčiau pateikti asmeninę pastabą dėl kolegos Atkins pasisakymo. Aš pritariu tam, kad iš tikrųjų galima būtų pateikti e, sąrašą tų šalių, e, kuriuose neegzistuoja žiniasklaidos laisvė, taip kaip mes ją suprantame demokratinėse šalise. Tačiau man atrodo e, nelengva rasti tokias, tokius e, kvalifikuotus ir objektyvius asmenis, kurie galėtų parengti tokį sąrašą. Labai lengvai toks e, sąraš, e, šalių sąrašas gali tapti politinių veiksmų arba politinės propagandos instrumentu. Taigi turime būti labai atsargus, rengdami tokį sąrašą. Na ir dabar suteiksiu žodį pranešėjai tam, kad jį galėtų išsakyti galtinės pastabas. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir kitiems, kurie pateikė savo pastabas. Labai vertinu jūsų pasiūlymus. Kadangi e, šio pranešimo apriptis vis dėlto yra labai ribota, tikrai manau, kad pakeitimai turės daug e, naudos, labai daug naudos tuos pranešimui. Norėčiau padėkoti poniai Jakonsari ir ponui Atkins. Norėčiau priminti, kad aš taip pat rengiau pranešimą apie skaitmeninės strategijas ES ir išorės veiksmų srityje. Taigi, kalbant apie skaitmeninimą ir žiniasklaidą, yra uh, tokių priemonių, kurios galbūt būtų aktualios ir šiame pranešime, bet aš tikrai nenorėjau kartoti viso to, kas yra parašyta kito, kitame pranešime, kuris buvo visiškai neseniai pasirodęs. Taigi, kuo, vis dėlto, kuo daugiau galime padiskutuoti, tuo geriau. Toliau Europos parlamento vaidmuo. Aš sutinku su to, kad galbūt tai reikėtų patikslinti. Uh, tuo pačiu metu aš nelabai norėčiau kalbėti apie mus pačius, nes mes ir patys galime patobulinti savo veiksmus. Be abejo, gali geriau e, dirbti ir mūsų delegacijos, dėrėdamasis dėl susitarimų. Dabar Dėl tos ataskaitos, e, kurią teikia komisija ir išorės veiksmų tarnyba Europos parlamentui, aš manau, kad tai pabrėžia mūsų vaidmenį, taip pat ir išorinėme pasaulyje. Jeigu neklistu, tai toks buvo ponios Jekonsaris e, pakeitimas ir jo esmė. Dabar dėl e, pluralizmo ir atsakomybės aš esu pasirengusi su kolegė dirbti, rengiant formuluotę šiais klausimais. Dabar dėl šalių įvardymo. Taip, iš tikrųjų, tai yra dilema. Uh, Visų pirma, leiskite pasakyti štai, ką ko gero nėra e, tokios šalies, kur visiškai nėra jokių problemų. Aš esu iš Niderlandų. Niderlandai yra e, žinoma kaip gana liberali, laisva šalis, kur labai vertinami laisvi pasisakymai, žodžio laisvė. Tačiau vis tiek kyla klausimų ir dėl skaitmeninimo. Be abejo, mes labai atidžiai sekame įvykius Junktinėje karalystėje. Tai yra įkvėpimas 20 punktui, kur parašyta, kad e, žiniasklaidos priemonės e, pačios e, stengiasi elgtis etiškai. Taip pat noriu pabrėžti, jog esu įstikinus, kad iš tikrųjų dar egzistuoja labai didžiuliai skirtumai tarp tų iššūkių, kurios egzistuoja valstybėse narėse ir E, tokių situacijų, kai kyla e, klausimas dėl gyvenimo ir mirties e, žurnalistams kitose šalise. Taip, kai kuriuose valstybėse narėse dar yra iššūkių, bet aš manau, kad mes negalime visko sumesti bendrą katilą. Toliau jūsų pirmininkė pasiūlymai. Kodėl mes neteikėme pasiūlymo dėl sąrašo, kur būtų keli sąrašai, Galbūt būtų galima pasinaudoti tais sąrašais, kurios pateikia nevyriausybinės organizacijos kiekvienais metais. E, reporteriai be sienų, tarkim, yra organizacija, kuri teikia tokį sąrašą kiekvienais metais. Taip pat yra ir Freedom House sąrašas. Taigi mes e, galime apsvarstyti e, įvairius pasiūlymus ir tuomet rasti subalansuotą sprendimą. Kas yra gera, kas yra bloga. Man atrodo, kad tai jau yra platesnių diskusijų tema, nes kai, kurios, kai kurie nariai iš tikrųjų labai dažnai nori kritikuoti kai kurias šalis. Jeigu yra daugiau pasiūlymų, aš esu tikra, kad būtų juos galima aptarti su šešėliniais pranešėjais. Dabar dėl pono Landsbergio pastabų. Dėl instrumentalizavimo. Žiniasklaidos priemonių instrumentalizavimo. Siekiant formuoti viešą nuomonę. Iš tikrųjų labai svarbi jūsų pastaba. Jūs taip pat minėjote, kad reikia atskirti žiniasklaidą nuo pramogų pasaulio. ir kartais žurnalistai tarsi bando pateisinti kai kuriuos menų gyvenime. Man atrodo, galbūt kiekvienoje šalyje yra problemų, bet tikrai reikia būti ambicingiams ir toliau dirbti. Aš tikiuosi, kad mums tai pavyks pasiekti su šio pranešimu. Pirmininkė, jūs taip pat kalbėjote ir apie ekstremizmą. Aš jau minėjau nacionalinio saugumo klausimus, e, tam tikrais atvejais žodžio laisvės apribojama, bet jeigu e, jums norėtųsi konkretesnių formuluočių, tai aš tikrai laukčiau jūsų pasiūlymo. E, aš išklausiau visus komentarus, labai džiaugiuosi, kad jūs esate pasirengę toliau bendradarbiauti ir aš su nekantrumu laukiu tolimesnio darbo su šešėliniais pranešėjais ir visais kitais, kurie norėtų prisidėti. Dėl skaitmeninių aspektų Taip, yra kitas pranešimas dėl e, skaitmeninės žiniasklaidos, skaitmeninės strategijos, apie kurią kalbėjo paneja Konsari. Libe komitete šiuo metu rengiamas panašus pranešimas. Taigi, tie pranešimai vienas kitą turėtų tiesiog papildyti, bet nekartoti. Taigi, aš norėčiau apibriežti, norėjau konkrečiau apibriežti savo darbo sritį. Labai ačiū už jūsų puikų pasisakymą. Toliau kitas darbo atvarkės klausimas. Role of the EU in promoting a broader ES vaidmuo skatinant platesnę tarpatlantinę e, partnerystę. E, pranešėjas yra Francisco Jose Milan Mon. Tai yra e, pirmas šio pranešimo, kuris yra rengiamas savo iniciatyva svarstymas, kalbama apie platesnę transatlantinę partnerystę. Norėčiau priminti komiteto nariams, kad uh, buvo nuspręsta šiame pranešime paminėti du svarbiausius klausimus. Visų pirma, tai yra ES ir JAV dvišalių santykių ateitis. Ehm, prezidentui Obamai pradėjus eiti antrą kadenciją. Na ir antra, kaip šie santykiai atrodo platesnėme tarp Atlantinio bendradarbiavimo kontekste. Juk yra suteikiamos naujos galimybės bendradarbiauti ir su Latino Amerikos šalimi. šalimis. Dabar norėčiau steikti žodį pranešėjui, prašom. Dželmis Pašadau. Dėkoju, pirmininkė. Praeitą mėnesį pristačiau dokumento preliminarią versiją, dabar jis naudojamas kaip darbinis dokumentas ir nežinau, ar bereikia kartoti tai, ką pasakiau tuo met. Jūs teisingai sakėte, mūsų įgaliojimai dviejopai pirmiausiai pasižiūrėti į tradicinius transatlantinius ryšius e, po prezidento Obamos perinkimo. Antras dalykas - pasižiūrėti platesnę transatlantinę perspektyvą, apžvelgiant visą Atlanto regioną. Ir dabar šios dvi dalys e, visai lengvai atrodo atskiriamos, kalbant, bet pranešime sunku padaryti takoskirą. Nes yra daug panašumų. E, Dabar jeigu perėsime prie pranešimo ryšiai tarp JAV ir ES, perinkus prezidentu Obama turime galimybę e, atnaujinti tarpusavio santykius. Manau, kad turime istorinę galimybę, kuri uh, e, išiškėjo perinkus Obama, bet taip pat uh, egzistuoja prekybos investicijų partnerystė, e, konkrečiai prekybos sustarimas, vyksta dėrybos, e, jau rengiamasi pasirašyti e, susitarimą ir bandome atgaivinti, suteikti naują postupį mūsų mm, partnerystė. Yra kiti dalykai, kurie yra plačiau negu dvišalė partnerystė. Uh, E, kalbu apie konkurencingumą, viešus pirkimus, intelektinę nuosavybę, tie standartai turės e, globalų poveikį, poveikį toms šalims. Ir taip pat e, turėsime aiškę dvišalę struktūrą. Mūsų e, Mums reikia nusiųsti ir visam pasauliui signalą apie mūsų santykius. Jie nesilpnėja, jie ir toliau yra ambicingi. Ir tikiuosi, kad e, mes ir globalioje ekonomikoje būsime tokie pat ambicingi, nesitaikstysime su kažkokiu antrailiu vaidmeniu. Inta e, spalį patvirtino atitinkamą rezoliuciją. Žinau, kad šis komitetas dar rengia e, konkrečią rezoliuciją dėl darybų. Kaip jūs pamatysite, gal ir matėte e, savo projekte pranešimo, aš nekalbu taip plačiai apie kiekybinius aspektus. Kalbu apie suderintus koordinuotus veiksmus išorės e, sityje. Jeigu ES ir JAV gali suderinti veiksmus, kaip galima plačiau, mūsų poveikis regionius klausimus sprendžiant gali būti didesnis arba sprendžiant konfliktus e, su Kinė, Rusija, Sirija, Afganistanu. E, visose sityse veiksmų derinimas, koordinavimas yra naudingas kartoju kai ką, kas buvo pasakyta anksčiau patvirtintose e, rezoliucijose. E, transatlantinė politinė taryba, ji yra labai svarbi. Pone Ašten, e, ponas Kerry turbūt e, sieks sustikti kas tris mėnesius, kad aptartų užsienio politikos iššūkius ir galbūt e, bus susitikimų metu atliekama tam tikra strateginė analizė. Taip pat e, transatlantinis teisėkuros atstovų dialogas yra labai svarbus. Mes norime, kad susitikimai vyktų ne tik Vašingtonė, bet ir čia reikia keistis duomenimis, e, kovojant su terorizmu, užtikrinant kibernetinį saugumą, galbūt reikia bendros ES-JAV e darbo grupės. Keturios valstybės e, dar turi turėti vizas, kai jų piliečiai, piliečiai norėdami vykti į JAV. E, turime galvoti apie globalų taip pat aspektą, kaip sakiau, mes jau keletą metų e, dirbame šioje srityje. Europos komisija 2011 metais dalyvavo simpozijume, kuriame buvo aptariama e, kibernetinio saugumo iššūkiai pernai Liepą buvo dirbama šioje srityje, ją vyriausybė ėmėsi tam tikrų žingsnių globali, transatlantinė bendruomenė yra labai svarbi, Italijos e, ministrai prisidėjo prie atitinkamų sutikimų. Aš žinau, kad mus turi motivuoti tas faktas, kad viskas pasaulyje susiję, kad mes turime įsitraukti į pasaulio e, reikalus, mes turime užtikrinti globalų bendradarbiavimą, ne tik bendradarbiavimą tarp šiaurės pietų žiūrime į Aziją, e, Ramiojo vandenino e, regioną. Pačių regionų vaidmo taip pat labai svarbus. Turėtume e, negalvoti vien apie Atlantinį aspektą e, - Braziliją, Meksiką, e, Afriką, Pietų Afriką, Nigeriją to šalis svarbios šiame kontekste energetikos gamybos pirmiausia sitie ir vakarų Afrika neturėtų būti pamiršta. E, taip pat yra konkrečių klausimų susijusių su Kinija ir jos e, buvimu e, Pietų Amerikoje. Praeitie daugelį šių regionų JAV uh, arba e, Europos Sąjunga e, buvo ryškiai matomas, bet dabar tai yra Kinija. Ir e, galvodami apie mūsų partnerystę, apie tai turime galvoti. Mano pranešime kalbam apie keletą sričių, kur galėtume veikti. JAV ir Europos Sąjunga turėtų bendrauti, dirbti kartu su skirtingais veikėjais, su Lotynų Amerika, reikia kelti tokius klausimus kaip žmogaus orumas, e, tos šalis yra rinkos ekonomikos šalis. Mes turime palaikyti dialogą, e, dažnai tai darome, bet ne viskas, ką aptarėme, įgyventinama praktiškai. Dažnai mes bandome veikti taip, tarsi Pietų Amerika būtų vienas blokas, bet egzistuoja didžiuliai regioniai skirtumai. Galime sukurti papildomos e, vertės siekdami tam tikrų dalykų, dirbdami klima, kovos su klimato kaita srityje, kibernetinių nusikaltimų prevencijos srityje plėtojantis e, darybams su JAV, paskui galėtume galvoti apie susitarimus su JAV, Čile, Peru e, ir taip toliau. JAV e, pasirašiusi yra laisvosios prekybos susitarimus su Kolumbija, Čile ir taip vadinamis nafta šalimis. Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos asociacijos zonos šalimis. Nes turime galvoti apie tam tikrą darybinį trikampį su tuo regionu. galime, kaip sakiau, galvoti, kur sukursime papildomus vietis, pavyzdžiui, pasaulinė valdysena, tam tikri mechanizmai, turime asociacijos tarimus, turime e, kitas galimybės. ES JAV turėtų siekti dėrėti su įvairiomis organizacijomis e, teritorinėmis ir galvoti, kaip plėtoti e, ryšius. Pranešime taip pat kalbama apie tai, kaip JAV ir ES e, rengia metinius aukščiausio lygio susitikimus Panamoje vyks, e, Amerika ir ES reikia sutikimus, kitas vyks Panamoje. Keičiamasi nuomonėmis apie e, pagal dvišalius principus aptariami dvišaliai e, klausimai. Kitoje Atlanto pusėje Afrika E, Afrikos kai kurios šalis yra taip pat, e, yra labai rimtų globalių iššūkių, e, saugumo užtikrinimas, kova su narkotikų kontrabanda. Kokainas atkeliauja iš Latino Amerikos, Meksiką, JAV, bet kai kas pasiekia ir vakarų Afriką, iš ten keliauja į Europą. Taigi reikia gal ketveriopos keturių partnerių bendradarbiavimo kovojant su narkotikų kontrabanda. Šis rytis būtų nebloga užsitikrinant dialogą tarp keturių veikėjų grupių. Taip pat piratavimas, kovas su piratavimu, uh, ES jau yra įsitraukiusi į šią veiklą, ECOVAS veikia, Centrinės Afrikos valstybė bendryje. Taip pat bendradarbiavime su Indijos vandenino e, šalimis. Mes turime apsibriežti, apie ką kalbėsime, e, kai turėsime galvoje tą trejopą, ketveriopą partnerystę ryšius. Reikia taip pat e, suvokti, kad šie klausimai labai sudėtingi. Ir baigdamas pirmininkė, dar noriu kai ką pasakyti. E, regionės organizacijos e, galbūt e, Aracijos šalis netiek daug dėmesio skiria šiems dalykams, bet e, idėjų centrai galėtų mm, šioje srityje atlikti tam e, tikrų darbų. Ir dabar man būtų labai įdomu išklausyti kolegų. Salafranka. Labai ačiū. Salafranka. Pone Nes, ar norėtumėte pasisakyti? Prašom. Well, President, uh, dear, dear colleagues, first of all, thank you very much for... Pirmininkė, gerbiami kolegos, noriu padėkoti kolegai Salafranką. Visų pirma, padėkosiu uh, kolegui, kolegai e, Milan Mon už labai išsamų pranešimą. Jis, e, jame stengiamasi apriepti visus aspektus e, visų pasaulio įvykių, kurie šiuo metu vyksta ar vyko, kad sunku atsirinkti kas kur. Tad e, manyčiau, kad būtų labai gerai pasirinkti kelias sritis, į kurias mes susikoncentruotume. Ir turbūt vienas iš didžiausių ir sunkiausių mums kylančių iššūkių šiuo metu yra dėrybos dėl prekybos susitarimų. Uh, tarp jungtinių valstijų ir ES. Netgi jei abi pusės susitarė dėl bendrų tikslų, bus labai sunku juos suderinti jų kiekvieną detalę dėl įvairių priežasčių. Todėl manau, kad būtų gerai, jeigu mes galėtume ties tuo ir susikoncentruoti. E, tai nereiškia, kad mes bet kokią e, kainą turime mm, sudaryti tuos susitarimus, tačiau mes turime išdėstyti prioritetus ir aptarti tai su visais suinteresuotais asmenimis, visų pirma, pradedant nuo parlamento. Pavyzdžiui, kolegos, kurie domisi žemės ūkio, uh, klausimais gali skirtingai žiūrėti į priekybos santykius su JAV nei tie, kurie dirba e, pramonės komitete ir kurie domisi skaitmenizavimu ir panašiai. Antra, aš manau, kad e, mes, e, kai reikalaujame naujo vadovų susitikimo tarp JAV ir ES, tai galėtume reikalauti, kad valstybės narės tenktųsi vengti praeities klaidų. Tai yra, per daug Europos dalyvių norėjo gauti galimybę pasisakyti. Ir dėl to kolegos iš Amerikos e, turėjo tik labai E, nedaug laiko pasisakymams ir dėl to amerikiečiai labai sunerimo ir sunkiai suvokia, kas dedasi. Tad mes patys esame suinteresuoti to išvengti ateityje, kaip bebūtų sunku. Žinau, kad per, kai buvo rengiami ankstesni pranešimai pernai ir prieš porą metų, buvo kelios parlamento delegacijos, kurios per e, metus e, važiavo į Amerikos kongresą. Tikrai jų buvo labai daug. Ir tada jie jau stebėjosi, kad jiems sunku, e, kad Amerikos kongreso rūmų atstovai e, sunkiai rasdavo laiko susitikti su Europos parlamento nariais. Jeigu jie nuolat e, susitikinėtų tik tais su mumis, tai tada jie neturėtų laiko savo darbams. Taigi, iš tikrųjų, mes dar daug ką galime nuveikti, kad mūsų santykiai būtų efektyvūs. Ir aš norėčiau kreiptis į kolegas ir visus kitus. Mes turime žinoti, kad tai nėra lengva. Uh, Tačiau turėtume tikrai labai stengtis ir aš tikrai visus raginu padėti, pradėti dėrybas dėl laisvos prekybos susitarimo, nes e, tai bus mums naujas iššūkis. Ačiū. Ponas Butikovo. Butikover. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti kolegai Milan Mor už atliktą darbą. Taip, pritaikytas požiūris yra tikrai labai išsamus. Aš pritariu tam, kas buvo pasakyta, nes kartais reikia žvelgti plačiau nei tik savo pačių kasdienis darbas. Tačiau aš taip pat e, noriu pritarti ir poniai Nyts, kad mes turėtume susikoncentruoti ties prioritetais. Aš turiu e, visą sąrašą pasiūlymų, ką mes norėtume įtraukti į jūsų pranešimą kaip pakeitimus. Galbūt kai kurie tie pakeitimai bus pateikti žaliųjų, bet e, galite tikėtis tokių pakeitimų iš e, mūsų kaip žaliųjų frakcijos. Na, manau, kad kai kalbame apie investicijų aspektą, e, priekybą kaip investicijų aspektą, tai mes turime ties to susikoncentruoti. Dabar dėl klimatos. Klimato klausimo. E, per savo inauguracinę kalbą prezidentas Obama ir per kitas kalbas sakė, kad jis nori per savo antrąją kadenciją išnaudoti galimybę ir imtis praktinių veiksmų Ir mes neturėtume dvėjoti ir e, reikalauti, kad amerikiečiai savo žodį laikytų. Laikytųsi savo žodžio. Ir šiuo atveju Europai galbūt pavyktų um, pasistumėti į priekį šitą klausimą. Na, taip pat mes norėtume griežtesnių formuluočių dėl artimųjų rytų, mm, nei kad e, šiame pranešime dabar pavartota. Manau, kad mums šis klausimas yra aukštas prioritetas ir tai turėtume ir pasakyti. Trečia, aš norėčiau, kad daugiau būtų pabrėžtas nusiginklavimo ir saugumo klausimais, klausimas. Neturėtume tik e, aprašyti iššūkius, tačiau taip pat pasinaudoti galimybę ir patys savo susiformuluoti pasiekmes. Dar vienas dalykas. Visada sunku yra pasiūlyti naują instituciją, naują vadovų susitikimą, naują e, žinybą ir taip toliau. Na, naują struktūrą. Tačiau jeigu mes rimtai e, kalbėtume apie e, bendradarbiavimą, kurio mes siekiame, tai tada gali kilti problemų dėl demokratinio teisė, teisėtumo transatlantinėse santykiuose. Pavyzdžiui, paimkime e, darybas dėl sutarties. Kai sutartis bus sudaryta, tai kokia institucija bus atsakinga už tai, kad e, demo, dem, remdamasi demokratiniu e, teisėtumu būtų apžvelgti pokyčiai, kurie einant laikui gali tapti e, reikalingi. E, mes ES e, turime bendros rinkos priežiūros mechanizmą, tačiau dabar mes bendrą rinką kūrėme su amerikiečiais, taigi koks būtų mechanizmas, kuris padėtų užtikrinti tą teisėtą priežiūrą. Aš labai norėčiau, kad šita idėja būtų aptarta. Ignacio Salafranca, you have the floor. Ponai Salafranka žodis, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjui už šį pranešimą. Džiaugiu, kad yra rengiamas šis pranešimas dėl transatlantinių santykių. Pranešėjas visą laiką gilinosi šį klausimą. Jis šioje srityje tikrai nusimano, joje dirba jau ne vienerius metus. Jis bendradarbiauja ir su kolegomis kitoje Atlanto pusėje. Ponas Butikofer yra tikrai irgi labai daug prisidėjęs kolega. Uh, Šis pranešimas pasirodė pačiu laiku. Atlikti tyrimai, taip pat ir išorės veiksmų e, tarnybos atlikti tyrimai rodo, kad iki, apie 2035 metus pasikeis jėgų pusiausvyrą. Ji iš Atlanto persikels į Ramų į vandenyną. JAV jau nebėra vienintelė pasaulinė didžiulė jėga ir ji nevaldys viso pasaulio. Uh, Didžiojo dvidešimtuko e, sudėtis jau dabar rodo, kad būtina palaikyti e, dialogą ES su JAV. Mes e, remiamės ir tokiais duomenimis kaip konkurencingumas, prisidėjimas prie pasaulinio BVP. Pirmininkė, Aš norėčiau pasakyti, kad pranešime yra minimi du svarbus aspektai. Visų pirma, mes turime konkrečių pasiūlymų. Pana, pana Butikofa taip pat pateikė įdomių pasiūlymų, aš juos ketinu įtraukti ir tai paminėti tekste, toliau plėtoti jos išsakytą mintį. JAV prezidentas taip pat siūlo surinkti aukščiausio lygio susitikimą tarp JAV ir ES, tam, kad būtų galima apsvarstyti dvi šalius ir globalius e, klausimus. Pane Butikova kalbėjo ir apie e, dabar vykdomų projektų legitimumą, teisėtumą. Turiu pasakyti, kad dabar jau yra bendra ES ir AKR asamblėje Taip pat yra bendravimas su Latino Amerikos šalimis, yra vėlgi ir asamblėje ar su tomis šalimis. Taip pat yra vykdama e, kaiminystė ir su rytų šalimis. Jeigu mes įsteigsime e, e, laisvos. Mes turime pagalvoti ir apie bendradarbiavimą su Europos parlamentu yra ir daugiau e, svarbių aspektų, kuriuos minėjo pane Butikov, ar aš jums pritariu. Yra dar viena dimensija, kurią norėčiau paminėti. Dažnai kalbama apie susitarimą tarp ES ir Lotynų Amerikos. Mes turime susitarimą su Meksika, bet taip pat ir su kan Kanada. Manau, kad taip pat reikia išanalizuoti galimybės sudaryti e, platesnės, daugiau apimančias transatlantinės partnerystės. Dešimtame punkte kalbam apie tai, kad partneriai turi nuolat susitikti ir keistis nuomonėmis apie e, savo pozicijas. Norėčiau pastirauti, ar jūs manote, kad jau dabar reikėtų e, trišalio aukščiausio lygio susitikimo Man atrodo, kad galbūt e, dar tam netėjo laikas, galbūt apie tai būtų galima pagalvoti ateityje, galėtų tokia generalinė asamblėja vykti jungtinių tautų rėmose ar kaip nors panašiai. Šiuo metu globali darbo tvarkė yra tikrai labai plati, ten yra įtrauktos ir Latino Amerikos šalis. Aš norėčiau padėkoti ponui Milan už jo pranešimą. Pane Butikofa yra tikrai teisi, kalbėdama apie tai, kad ir situacija artimuosiuose rytuose yra labai svarbi. Prezidentas Obama buvo nuvykęs į Kairą, kur išsakė poziciją, dabar matome, kad ir E, Izraelyje yra nauja vyriausybė, taip pat yra e, naujų įvykių susijusių su arabų pavasariu. Visą tai yra labai svarbus elementai, kurie e, susijęs su konkrečiomis priemonėmis, kurias mini ir pranešėjas. Pirmininkas, norėčiau priminti, kad pakeitimus galite teikti iki kovo 27 dienos vidurdienio. Dabar suteiksiu žodį ponui Landsbergiu, prašom. Thank you, Chairman. I wish for... Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją Milan Mon. Parengus išdėščius tokią naują, platesnę viziją apie transatlantinius santykius. Galbūt pirmą kartą Pranešime naudojamas e, nauja, nauja koncepcija, kas yra transatlantinis trikampis. Taip pat noriu pasakyti, kad yra ir tradicinė transatlantinė dimensija. Kalbama ir apie partnerystės plėtojimą su JAV tai yra įvardyjama kaip ES ir ES parlamento prioritetu bei užduotimi. Bet yra dar vienas dalykas. Kalbama apie trikampį ir jis turėtų būti vertinamas kaip transatlantiniai ryšiai tarp senstančios ir pavargusios motinos Europos ir dviejų penkis kart jaunesnių, energingų dukterų, abiejų Amerikų. Jeigu toks darinys galėtų tikrai pasiteisinti ir renkti pasaulyje bendras e, pozicijas globalių lygmenių, tai būtų didžiulė jėga ir ko gero galbūt e, nauja viltis. Aš to tikrai labai džiaugiuosi, man tai patinka. Toliau keletą žodžių apie tradicinius kultūrinius ryšius. Jos galbūt reikėtų patikslinti, tarkim, E konstatuojamoje dalyje. Aš manau, kad reikėtų, kad tai padėtų pabrėžti tą naują ar taip reikalingą koncepciją. Dabar žodis pranešėjai tam, kad jis galėtų atsakyti klausimus. Labai ačiū. Pradėsiu nuo panios Neits. Jūs esate visiškai teisi. Transatlantiniai e, santykiai tarp JAF ir ES yra tikrai labai platus ir turėtumėm nustatyti prioritetus. Mano pranešime uh, kalbama ne tik apie prioritetus, aš norėjau nubrėžti platesnę perspektyvą. Kalbėti apie platesnę transatlantinę partnerystę, nors galbūt tai gali ir atrodyti neįmanoma misija. Pažvelkime, kokie yra um, santykiai tarp Šiaurės Atlanto šalių yra sudaryta daug uh, priekybos asociacijų, aš tai paminėjau pačioje pradžioje. Be abejo, pranešime apie tai labai nėra išsiplėsta, viskas gana abstrakčiai išdėstyta. Dėl Europos parlamento kompetencijų. Aš buvau šiandien nuvykęs į INTE komiteto posėdį, ten buvo pakviesti vairių komitetų, taip pat ir užsienio reikalų komiteto atstovai. Ir yra INTE komitetas ir interkomitete yra rengiamas atitinkamas dokumentas šiuo klausimu. Praėjusiu metu spalio mėnesį plenarinė sesija buvo patvirtinta rezoliucija šiuo klausimu. Remiantis e, Europos parlamento e, darbo tvarkos taisyklėmis, aš galiu negaliu viską labai kištis, aš daugiau kalbėjau galbūt apie ekonominius ir e, priekybinius santykius. Man atrodo, kad tai yra svarbu ir kitame aukščiausio lygio susitikime, susitikime apie tai taip pat bus kalbama. Bet e, dėl, kalbant apie patį aukščiausio lygio susitikimą. Aš esu nusiteikęs optimistiškai, tokie aukščiausio lygio susitikimai vyksta kiekvienais metais. Jau keletą metų tokie e, susitikimai vyksta kasmet. Nuo tada, kai buvo pasirašytos Romos sutartys, tie e, susitikimai tampa vis e, labiau patrauklesni, taip pat ir JAV Yra įvykęs ir seno formato sustikimas, kur dalyvavo 27 valstybių ir vyriausybių vadovai. E, kai dalyvavo 27 valstybės narės, visos kalbėjo savo e, kalba, buvo labai skirtingos nuomonės. Dabar e, pagal Lisabono sutartį mūsų atstovauja pirmininkas Van Rompui formatas visiškai pasikeitęs ir dabar galima žymiai geriau dirbti. Taigi dabar e, šis e, viršūnių susitikimas dabar yra žymiai patrauklesnis ir JAV, negu kad buvo prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai. Toliau dėl koncentracijos. Aš negaliu pateikti tokio pranešimo, kuris kištųsi kitų kompetencijas. Pane Butikova. Ponas Butikofer, iš tikrųjų labai e, svarbios jūsų pastabos, aš jas atsižvelgsiu. Dėl klimato kaitos. Jūs sakėte, kad e, ir e, ponui Obamai tai svarbu. Aš apie tai paminėjau 22 punkte. Ten kalbu apie tai, kad prezidentas Obama išreiškė savo paramą kovant su klimato kaita, mums tai yra išties svarbu. Be abejo, tekstą būtų galima praplėsti, galima būtų įtraukti ir nusiginklavimo klausimą, užsienio krizių klausimus, apie tai e, minėjo, tai kalbėjo prezidentas Obama jungtinėse tautose. Iš tikrųjų, mes turime e, pasirinkti prioritetus, antra vertus, nenorėčiau nieko pamiršti. Jūs esate teisūs, klimato kaita yra e, labai e, svarbi rimta tema, bet tai nėra tokia tema, kuri būtų pati svarbiausia JAV kongresui. Jūs e, taip esate teisus, tai yra svarbi tema, bet tikrai netaip lengva pasiekti tikslus šioje srityje. Toliau dėl artimųjų rytų. Pritariu tam, kad, kas buvo pasakyta. Dėl 27 punkto 26 punkto iš tikrųjų reikėtų paminėti ir tokį prioritetą kaip taika artimuosiuose rytuose. Reikėtų nedelsiant pradėti tiesioginį dialogą. Aš manau, kad tekstas netaip jau ir silpnai suformuluotės galima būtų e, sakyti, nedėti pastangas, bet užtikrinti, iš tikrųjų galima sugriežtinti formuluotės. Uh, Dėl nusiginklavimo. Šiam klausimui yra skirtas 23 punktas. Prezidentas Obama e, bando e, siekti pažangos ir šioje srityje. Yra kovojama su ginklų kontrabanda. Dėl konkrečių jūsų pakeitimų iš tikrųjų galima pagerinti pranešimo formuluotę. Dabar dėl institucijos TBC, transatlantinės tarybos. Man atrodo, kad mums reikia tam tikrų orientacinių diskusijų apie išorės santykius, apie tai kalbėjo ir ponas Salafranka. Jūs paminėjote e, e, laisvosios priekybos susitarimus, jie iš tikrųjų yra svarbus. Įvyks bendroji taryba, e, ji vyks nuolat, vyks nuolatiniai posėdžiai. žiūrėsime, kaip toliau plėtosis laisvosios priekybos susitarimas. Tikrai galų gale atsiras institucija, reikia ir atitinkamų instrumentų, kurių pagalba būtų galima stebėti tokių susitarimų įgyvendinimą. Aš norėjau paminėti e, politinę transatlantinę tarybą. Aš daugiau kalbėjau apie politinę tarybą, ne apie e, laisvosios priekybos susitarimą. dėl priekybos susitarimo. Tai yra siejama ir su investicijomis, ir su taip pat užsienio politika. Kol kas dar nežinome, kokie bus konkretus organai. Apie tai dar toliau reikės kalbėti. Taip, aš norėčiau padėkoti ponui Salafrankai už jo teigiamas pastabas, draugiškas pastabas, galbūt jos yra netgi per draugiškos. Ponui Butikofer aš jau atsakiau dėl institucijų. Dėl trišalės, trišalio aukščiausio lygio susitikimo galimybės. Manau, kad čia turime būti atsargus. Iš tikrųjų, gali būti sunku e, surenkti CELAC, e JAF ir ES aukščiausio lygio susitikimą. CELAC e šiuo metu pirmininkauja Kuba ir aš nežinau, ar Kubos vyriausybė dabar būtų labai suinteresuota šiuo metu surenkti tokį aukščiausio lygio susitikimą su JAF ir ES. Galbūt kažkada ateity taip, bet dabar turėtumėm elgtis kukliau. Uh, Galbūt jau e, pradeda, e, vyksta ir per daug visokių aukščiausio lygio susitikimų. Man atrodo, kad e, dabar transatlantiniai klausimai neužima pirmos vietos tarptautinėje darbo tvarkėje. Europos komisija elgėsi išmintingai šiems klausimams E, skiria dėmesio, bet reikia nepamiršti ir tokių e, šalių kaip Angola, kuri šiuo metu daugiau e, importuoja naftos į Kiniją negu kad, tarkim, Saudo Arabija. Taigi nepamirškime ir Afrikos šalių. Yra daug įvairių šalių, organizacijų, kurios taip pat yra svarbios. Mes turime bendradarbiauti ir su centrinės Latino Amerikos šalimis. Yra, reikia spręsti ir įvairių saugumo klausimus, kurie aktualūs ir JAV, ir ES. Toliau yra toks, tokia problema kaip kova su narkotikais, kur irgi reikia bendrų veiksmų. Galbūt Dabar JAV būtų aktualesnis Ramio vandenino valstybių aukščiausio lygio susitikimas. Galbūt ir nereikėtų dabar labai daug tikėtis, turėtumėm ramiai tęsti darbus. Man atrodo, kad artimiausių metų nekažinkas pasikeis. Europos parlamentas, bet kokiu atveju, jau išreiškęs yra interesą toliau diskutuoti ir toliau tęsti bendradarbiavimą. Po 2011 metų aukščiausio lygio sustikimo, kuris buvo išties reikšmingas, labai ačiū už jūsų pastabas, pakeitimus, toliau tęsime darbą. Ačiū. Kitas darbo tvarkės klausimas. Milano Cabrnoch e, informacija apie rinkimų stebėjimo misiją Armenijoje vasario 16-19 dieną. Norėčiau priminti Jums, kad vasario 18 vyko prezidento rinkimai šioje šalyje ir kad dabartinis prezident, buvęs prezidentas Sežas Arkisianas buvo per pirmąjį e, turą išrinktas. Ta, tarptautinė rinkimų stebėjimo misija spaudos konferencijoje pasakė, kad rinkimai, cituoju, buvo e, bendrai surenkti gerai, buvo laikomasi pagrindinių teisių tačiau e, rinkimų stebėjimo misija pridūrė, jog buvo tam tikro susirūpinimo, e, nors rinkimų dieną viskas vyko ramiai, tvarkingai, e, procese buvo tam tikrų nesklandumų, nes dabartinio prezidento šalininkai bandė šiek tiek sutrikdyti Rafi Hovanisianas dabar e, surengė protestą, protestuoja e, po rinkimų iki šiol jisai e, dėl rezultatų. Buvo paskelbtas, paskelbta laikina ataskaita po rinkimų apie tai, kad reiškiamas rūpmės dėl to, kas vyko po rinkimų dėl tų įvykių. Dabar suteiksiu žodį Milanui e, Kabrnoch, kuris vadovavo Europos parlamento rinkimų stebėjimo misijai, kad jis pristatytų tai, kas buvo pastebėta. E, buvo e, su IMOE dalyvaujama. Mano pavardė tarime Cabrnoch, bet jūs labai panašiai ištarėte mano pavardę. Gerbiami kolegos, man labai malonu buvo pirmininkauti Europos parlamento rinkimų stebėjimo misijai. E, vasario 18 dieną per prezidento rinkimus Europos parlamento delegacijai atstovavo ponas Celeris, Elena Basesku, Eva Žoly ir ponas Išėdas Černieckis. Norėčiau padėkoti jiems už puikų bendradarbiavimą mūsų vizito metu. Šiandieną daugiausiai kalbėsiu apie du dalykus - prezidento rinkimus Armenijoje ir tarptautinį bendradarbiavimą e, rengiant tarptautinės rinkimų stebėjimo misijas. Dėl e, prezidento rinkimų Armenijoje turiu priminti, kad rinkimai laikomi buvo išbandymų šalies demokratinių kredencialų. Europos parlamentas aiškiai buvo pasakęs savo rezoliucijoje, kuri patvirtinta praeitų metų balandį dėl e, darybos, e, dėl darybų, dėl ES e, Armenijos laisvosios prekybos susarimų, kad raginama šalis rengti skaidresnius rinkimus, teisingesnius rinkimus, kurie atitiktų tarptautinius ir Europos standartų ir kad būtų uh, E, kad tai yra labai svarbu plėtojant santykius tarp Armenijos ir ES. Antras pastebėjimas šiandieną yra susijęs su bendradarbiavimu rengiant tarptautinės rinkimų stebėjimo misijas. Tarptautinės misijos yra patikinimas, kad e, tarptautinė bendruomenė kalbės vienu balsu rinkimų stebėjimo kontekste Paprastai Europos Sąjungos parlamentinės asamblėjos ir ESBO, kai kuriais atvejais NATO e, dalyvauja tose e, tarptautinėse misijose Armenijoje. E, SBO parlamentinė asamblėje apsisprendė nedalyvauti tarptautinėje rinkimų stebėjimo misijoje ir tokiu būdu patvirtino ir gyventino SBO parlamentinės asamblėjos biuro e, sprendimą priimta e, Dublinė e, pernai metų gruodį. Dėl bendradarbiavimo susitarimo tarp ESBO ir OHIDR, kad tas sustarimas nebegalioja ir aš grįšiu prie to vėliau. Kokios yra išvados? po rinkimų Armenijoje. Pirminės tarptautinės rinkimų stebėjimo misijos išvados e, sako, kad gerai administruoti, surenkti rinkimai laikantis pagrindinių e, lai, laisvių. E, kandidatai galėjo vykdyti kampaniją netrukdomi visuomenė transliuotojai laikėsi prievalių, buvo subalansuotai pristatyti visi kandidatai. Tačiau per rinkimų kampaniją administraciniai ištekliai buvo neteisingai panaudoti ir e, nebebuvo aiškios atskirimo valstybės ir uh, valdančios e, partijos nebesilaikoma buvo esbo kokio Penhagos dokumento. Ir uh, trys pagrindinės partijos e, nutarė nedalyvauti rinkimuose. Po to, kai oficialūs rezultatai buvo paskelbti pagal juos, buvęs prezidentas Seržas Arkisianas per pirmąjį etapą buvo, raundą buvo perinktas, e, tarptautinė rinkimų stebėjimo misija paskelbė ataskaitą, e, kurioje išreikštas susirūpinimas dėl to, kad e, labai daugelie rinkiminių apygardų buvo labai didelis užfiksuotas rinkėjų aktyvumas ir ten ypatingai daug e, balsų surinko E, prezidentas Arkisianas. Vėliau e, ponas Huvanisianas kreipėsi į Konstitucinį teismą. 14 e, kovo teismas Konstitucinis atmetė jo skundą ir patvirtino galiuojančiais rinkimų rezultatus. Savo pasisakymę per spaudos konferenciją Tarptautinės rinkimų stebėjimo misijos sakiau, kad labai svarbu kad Europos parlamentui labai svarbu, jog būtų e, atsižvelgta į tarptautinių rinkimų stebėjimo misijų rekomendacijas. Mes e, džiaugiamės tuo, kad valdžios institucijos pademonstravo gerą valią po paskutinių parlamento rinkimų siekiant įgyvendinti e, rekomendacijas, kurias e, patvirtins OHIDR. E, po prezidento rinkimų ir kad bus atsižvelgta į visų visuomenės suinteresuotų asmenų e, poreikius. E, taip pat e, Armenijos ES parlamentų bendradarbiavimo komitete bus kalbama apie rinkimų stebėjimo misijos ataskaitos pastebėjimus ir kalbėsime apie tai su Armenijos valdžia. Po rinkimų savo kalboje aš pasakiau, jog labai svarbu, kad Armenijos valdžia e, užsitikrintų svarbius rezultatus, tvirtindama, ekono, gilindama ekonominės, socialinės, demokratinės reformas, e, siekiant sudaryti ES Armenijos asociacijos susitarimą ir e, taip pat tvirtinant e, rinkimų procesą ateityje. Pirmininkė, baigdamas aš norėčiau norėčiau pasidaryti su jumis e, labai e, gilių susirūpinimų dėl to, e, kokios pozicijos laikosi SBO parlamentinė asamblėja, ypač jos biuras ši pozicija kenkia tarptautinės bendruomenės galimybėj kalbėti vienu balsu įtampa tarp parlamentinės asamblėjos SBO ir OHDIR turi būti e, vertinama atsižvelgiant į ilgalaikės pastangas į e, SBO šalių Rusijos, Belarus, Baltarusijos, e, Kazakstano, Tadžikistano E, Kirgizijos e, siekius susilpninti rinkimų stebėjimo pajėgumus. Europos parlamentas keletą kartų kreipėsi į ESBO, kad būtų išlaikyta nepriklausomybė SBO ir OHIDR, e, užtikrinant uh, SBO e, institucijų spaigumus kaip e, pagrindinės institucijos atsakingos už rinkimų stebėjimus. Galiausiai parlamentinės asamblėjos, SBO parlamentinės asamblėjos biuro pozicija e, kenkia tarpusavio bendradarbiavimui Europos lygmenių. Europos parlamentas visuomet gynė tokį bendradarbiavimą, nes tai labai svarbu įtvirtina demokratiją ir teisinės valstybės principus E, rinkimų koordinavimo grupiai e, vadovavo, vadovauja Maras Brokas ir kovo 26 dieną bus e, susitikimas surinktas ir bus kalbama ir kalbam apie rinkimus ir misiją, kuriai vadovaus ponas Makmilanas Skotas. Dėkuoju Jums uždėmesi. Thank you very much, dear colleague. Uh... Aš nematau norinčių pasisakyti. Tada pereiname prie kito darbo atvarkės klausimo. Labai dėkoju Jums už uh, Jūsų uh, pranešimą ir dabar uh, e, Kristof Lysek ir Alos Perlerle pateiks naują informaciją apie rinkimų stebėjimo misiją e, Kenijoje per rinkimus, kurie vyko kovo 2-6 dienomis. Ir džiugu, kad abu pranešėjai yra čia ponas Krizo Klise, kuris buvo misijos vadovas ir Alios Peterle, kuris buvo rinkimų stebėjimo misijos pagrindinis stebėtojas. E, rinkimai vyko pirmadienį e, ketvirtą kovo ir kol kas um, rezultatai buvo ramus. E, o tai buvo palengvėjimas po tų, um, prisimenant 2007 metų rinkimus. Žinome, kad um, ponas Kenijata e, laimėjo labai e, nedėlę persvarą ir e, buvo, ra, buvo raginama suorganizuoti pakartotinius rinkimus. Beje, ponas Kenijata yra kaltinamas tarptautinio baudžiamojo teismo. Ir aš norėčiau, kad jūs pateiktumėte naujausių, naujausią informaciją apie šiuos rinkimus. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad tai, kad šiandieną mes čia esame kartu su ponu Pytelan, tik tai patvirtina tą faktą, kurį norėjau pats pasakyti, tai yra bendradarbiavimas per tokias stebėjimo misijas. Ponui Peter, Peterle vadovavo šitą, šitai misijai. Ir mūsų bendradarbiavimas buvo tikrai puikus. Norėčiau padėkoti jam. Uh, Manau, kad e, mums pavyko puikiai dirbti kartu. Kaip jau sakiau, mūsų misija buvo labai trumpa, taigi aš galiu tik tais e, konkrečiai paminėti paskutinę rinkiminės kampanijos dieną ir įvertinti keletą esminių susitikimų, kuriuose mes buvome kartu su administracija atsakinga e, su rinkimus, su, už rinkimus. E, ten dalyvavo ES diplomatai ir ES atstovai, mes sugebėjome su jais du kartus susitikti, pasikalbėti. Taigi mūsų delegaciją sudarė septyni parlamentarai ir atstovavome šešioms šalims bei septynioms e, politinėms frakcijoms. Ir Dėl to, e, nepaisant to, kad misijos, misija buvo trumpa ir mūsų komanda buvo nedidelė, mes atstovavome labai platų e, politinių frakcijų spektrą ir e, šal, daug šalių. Taigi, misija buvo trumpa, buvome ten labai trumpai, mus prižiūrėjo ponas Peterle ir visos misijos pradžioje gavome svarbę informaciją. Mes buvome skirtingose susitikimuose su skirtingais Kenijos atstovais, su ambasadoriais. Uh, ir buvo stovama faktiškai visoms e, valstybėms, e, ES valstybėms narėms, faktiškai Kenijoje buvo visi ambasadoriai. Ir iš viso turbūt buvo gal net 17 ambasadorių, buvo labai įdomus sustikimas. Turiu pasakyti, kad ES valstybių narių ambasadoriai turėjo skirtingas nuomonės tam tikrais klausimais. E, kaip jau sakiau, mes sustikome su kai kuriais kandidatais. E, mes nesugebėjome sutikti su visais kandidatais, e, tačiau manau, kad e, ponas Peterle jums galės pateikti šiek tiek daugiau informacijos apie tai. Mes e, sustikome su tais, kurie yra atsakingi už rinkimų organizavimą ir e, su politinių partijų atstovais, o pačią rinkimų dieną mūsų e, misija buvo pasidalėjo į tris skirtingas komandas ir mes stebėjome rinkimus Nairobije ir Naipašą. Tai yra miestas esantis šiauriau nuo Nairobio, šiaurinėje Kenijos pusėje, tai yra ganėtinai kaim, kaimiška vietovė. Na ir mes jau pateikėme savo ataskaitą apie apie rinkimus. Mūsų pastabos atitinka tai, ką išdėstė ponas Peterle. Ir tose vietose, kur mes stebėjome rinkimus, uh, rinkimai buvo gerai organizuoti ir mūsų delegacijos nariai visi pabrėžė, kad e, rinkimų komiteto nariai dirbo labai profesionaliai, buvo gerai pasirengę. Taip pat e, rinkiminio apygardų e, balsavimo postų darbuotojai dirbo profesionaliai. E, taip pat buvo labai daug vietinių ir tarptautinių stebėtojų. Ir kai e, ir, ir jie taip pat stebėjo tos pač, e, pačią rinkimų eigą. Ir jūs pats taip pat esate stebėję rinkimus. Na, tada E, paskutinę rinkimų dieną įvyko nelaimingų, e, lab, negražių įvykių. Na, o kai mes rinkimus Mombasoje buvo uh, ir žuvusiųjų. Ir, uh, ta, uh, tačiau tai, kas atsitiko Mombasoje, visai nebuvo susiję su uh, tuo, ka, su pačiais rinkimais. Tai tą įvykį, tą išpolį suorganizavo separatistų grupuotė, kur, kurie iš tikrųjų norėjo tam tikrą Kenijos regioną atskirti nuo pačios Kenijos. Tai tiesiog tuo jie išreiškė savo e, reikalavimus. Tai buvo tragiškas įvykis, tačiau jis buvo vietinės reikšmės o, e, ir nepaplito visoje šalyje. E, tačiau kitur, Nairo, kitose Nairobio vietovėse nebuvo jokių e, išpolių. Ten, kur mes stebėjome rinkimus, viskas buvo ramu. Mes pateikėme savo nuomonę, mes pastebėjome, kad e, rinkimuose žmonės dalyvavo masiškai ir galbūt jūs turite kitokių pastebėjimų iš, kito, iš kitų šalių, kur jūs stebėjote rinkimus. Uh, E, pavyzdžiui, galbūt e, Lenkijoje e, rinkimu, į rinkimus ateina nedaug žmonių, o Kenijoje žmonės prie balsavimo apylinkėse stovi eilėse 3-4 ryto. Tačiau jie stovėjo eilėse ramiai, nors laukia ilgas valandas, kai kuriuose eilėse e, nusidriekdavo tūkstančių e, žmonių eilės. Tačiau nepaisant tų tokių nedidelių nesklandumų, patys rinkimai vyko visgi gerai. Ir rinkimų dieną viskas buvo ramu. Na ir tą patį pastebėjo ir kitos stebėtojų misijos, uh, E, tai yra vietiniai stebėtojai, ES stebėtojai. Na, buvo tam tikras e, fiasko visgi su e, pažangiaja elektroninės tapatybės sistema, kuri buvo naudojama per rinkimus, ji nesuveikė visur. Ji buvo įdėkta visur, tačiau e, kelias valandas ji neveikė. Iš dalies kai kuriuose vietose dėl to, kad e, nutrūko elektros tiekimas, neveikė elektros generatorius. Na tai buvo toks nedidelis sutrikimas, techninio pobūdžio sutrikimas. Kai aš kalbėjau per spaudos konferenciją, aš pasakiau, kad kai kurios um, ES valstybės narės netgi neturi elektroninės įdėveikavimo sistemos, taigi jų rinkimai buvo ganėtinai pažangus. Kalbant apie rinkimo. Um, komisijas, tai um, kai žmonės ėjo balsuoti į pačias uh, būdelės, tai jie tai padarydavo labai greitai, jie tiesiog uh, pažymėdavo pavardę sąrašę Na ir um, rinkimų komisija nebūtinai nuimdavo, um, ne visur reikėjo nuimti pirštų anspaudus uh, iš rinkėjų. Taigi viskas vyko sklandžiai. Aš aišku, iš anksto turėjau tam tikrą susirūpinimą. Taigi kandidatas uh, ponas e, Kenijata, mes su juo norėjome susitikti, tačiau dėja jis atsisakė tai padaryti. Ir kas. Ir ponas, pona Odingi supo tam tikrą stovyklą. Uh, Na, mes girdėjome jo rinkiminę kampaniją ir e, per diskusiją su juo jis pabrėžė, kad jo e, rinkiminė stovykla gerbs e, rinkimų rezultatus ir lygiai taip pat gerbs bet kokį sprendimą, kokį priims teismas. Jūs turbūt girdėjote iš žiniasklaidos, kad apie tai jau ilgai buvo rašoma. Na ir šiandieną mes žinome, kad visas teismų procesas dar nesibaigęs. Rinkimų e, komisija paskelbė rinkimų rezultatus. E, Mundaja e, surinko 0,7 procentus, ponas Kenijata 50 procentų. Ir norėčiau priminti, kad iš tiek milijonų rinkėjų uh, balsų, tik tais e, labai nedidelė dalis balsų buvo užginčyta. Taigi dabar mes laukiame teismo e, sprendimo ir aš manau, kad e, sprendimas bus priimtas maždaug per savaitę. Aš nežinau, gal ponas Peterle turi naujesnės informacijos apie tai. Tačiau tai yra informacija, kurią gavome mes tiek norėjau pasakyti, tai jeigu turite klausimų, mielai atsakysiu juos. Man atrodo, kad ponas Peterle turi detalesnės informacijos, nes jo stebėjimo misija vyko ilgiau. Ačiū. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti ponui Lyzek parlamentinės misijos vadovui. Jis ne tik buvo labai kompetitingas vadovas septyniems parlamento nariams, bet jis turi labai puikią atmintį, tai yra tikrai pagirtinas bruožas. Jis pateikė labai išsame ataskaitą, bet ir aš dar norėčiau šitą pridurti. Gerbiamas pirmininkė, jūs sakėte, kad prieš penkerius metus Rinkimai buvo tragiškai kitokie. Buvo nužudyti 1200 žmonių, apie 500 tūkstančių buvo perkelti kitur, 700 tūkstančių žmonių vis dar negrįžo namo. Europos rinkimų misija, Europos parlamento rinkimų misija parengė ataskaitą, į kurią buvo atsižvelgta keičiant šalies konstituciją ir keičiant šalies rinkimų įstatymą. Taigi, Kenija institucinė prasme dabar buvo žymiai geriau pasirengusi, pasirengusi surinkti rinkimus. Buvo uh, pakeisti ir konstitucija, ir rinkimų įstatymas, buvo sudaryta nepriklausoma rinkimų komisija. Tai užtikrin, taip pat buvo reformuota teisminė sistema, bei buvo imtasi ir kitų priemonių. Reikėtų pridurti ir štai, ką vyko šeši rinkimai. Buvo renkamas e, e, prezidentas, vyko regioniniai, e, savivaldos rinkimai ir taip toliau. Visi tie rinkimai vyko tuo pat metu, taigi tai buvo didžiulis iššūkis balsuotojams, o taip pat ir rinkimų komisijai. Viskas vyko labai profesionaliai, kaip kad ir sakė ponas Lysek. Kilo tam tikrų techninių problemų, tačiau uh, Reikia pasakyti, kad šie rinkimai buvo surenkti profesionaliai, nepaisant to, kad ir gyventojų aktyvumas rinkimuose buvo labai didelis. Šių rinkimų rezultatai jau buvo pristatyti. Buvo e, laimėta labai nedidelė balsų persvara 0,7 procento, bet buvo keli šimtai šimtai, buvo keli šimtai tūkstančių balsų, kurie skyrė poną e, Kenjatą nuo pono Odingio. E, šeštadienį buvo pateikta apeliacija. Man atrodo, kol kas viskas dar nėra baigta svarstyti. Prabėgus dviem savaitėms po skundo pateikimo, e, teismas turi paskelbti savo sprendimą. Bet uh, skundą pateikusi šalis paprašė rinkimus paskelbti negaliojančiais. Mes vis dar laukiame teismo sprendimo. O tuo tarpu mes e, džiaugiamės, kad e, viskas vyksta taikiai, kad e, visi pagrindiniai rinkimų proceso dalyviai paragino savo šalininkus savo valią išsakyti taikiai. Be abejo, Daug kas tikėjosi, kad e, galtiniai rezultatai bus kitokie. Ir man atrodo, kad kai kurie žmonės paliko Nairobį arba Keniją dėl baimės, bet e, ačiū Dievui. Kenija pademonstravo tikrai didelę brandą ir aš tikiuosi, kad e, situacija išliks tokia pati ir gavus teismo sprendimą. Turiu pasakyti, kad Mūsų misija nebuvo labai romantiška. Mes turime 65 ilgalaikius ir vidutinio laikotarpio stebėtojus. Buvo išsakyta abejonių dėl mūsų objektivumo. Mes dažnai žmonėms turėjome aiškinti, kas mes tokie esame, koks mūsų mandatas. Uh, Mes e, bendradarbiaudami su Europos parlamento nariais, manau, kad pademonstravome visiems, kad dirbame objektyviai ir nepriklausomai. Vis dėlto štai kokia dar kyla problema. Nuolat e, keliami ir papildomi klausimai, pavyzdžiui, spaudos konferencijoje. Tarkim, keliami štai kokie klausimai. Ką mes manome apie tą faktą, kad e, du kandidatai buvo pakviesti į ICC. Tiksliau, tarptautinį baudžiamą į teismą. Jeigu šis klausimas taps svarbiu politinėme procese, mes jį svarstysime, bet dabar nenorime kištis į patį rinkimų procesą. Viskas e, teka sava vaga ir, kaip sakė ponas Lysek, kai kurios valstybės narės laikosi skirtingos pozicijos ir tą poziciją išsakė. Aš turiu pasakyti, kad šie rinkimai susilaukė didelio susidomėjimo. Juose dalyvavo ir daug tarptautinių stebėtojų. Taip pat norėčiau pasakyti, kad ir Afrikos Sąjunga dėjo daug pastangų, kad būtų koordinuojama visų šių stebėtojų veikla. Taigi visi stebėtojai buvo koordinuojami. Ir dėl to ir pasiekėme gerą rezultatą. Mes buvome susitikę su daugeliu kandidatų, taip pat ir pono Kenijata koalicijos atstovais. Taip pat buvome susitikę ir su ponu Rūto. Mes su visais kandidatais bendravome vienodai. Mes stebėjome kiekvieną rinkimų procesą. Na ir misija išsakys savo galutinį sprendimą apie tai, ar rinkimai buvo sąžiningi ir skaidrus po to, kai baigsis rinkimų procesas. Dar yra laukiamas, laukiama teismo sprendimo, kol nėra baigtas visas rinkimų procesas, mes negalime išsakyti savo galtinio vertinimo. Taigi tiek būtų pastabų iš mano pusės šiuo metu be abejo, yra daug įdomių detalių. Mm Nepaisant e, to fakto, kad mes e, išgirdome, jog yra žmonių, kurie turi tam tikrų abejonių, bet aš pasakysiu, kad e, mes buvome sutikti šalyje gerai. Galbūt kai kada žmonės norėjo, kad ir mes kažkiek tai įsikištumėm, bet tai nebuvo mūsų mandato dalis ir mes sakėme ne. Mes žmonės nukreipiame į atitinkamas institucijas. Taigi tiek iš mano pusės. Baigdamas dar noriu pasakyti, kad tikrai labai daug sužinojau apie Keniją. Manau, kad tai yra šalis, kuri galėtų tapti svarbia ES partnerė. Dabar žinau, ką reiškia rinkimai vietinių lygmenių, tarptautinių lygmenių. Taip pat norėčiau pasakyti, kad kaimynai aiškiai išsakė savo prioritetus. Visi norėjo, kad rinkimų procesas vyktų taikiai. Taigi tiek iš mano pusės, jeigu turėtumėt klausimų, melai jos atsakysiu. Thank you, thank you for uh, your Labai ačiū Jums už pasisakymą. Ar kas nors norėtų ko nors paklausti? Ponas Gerero, prašom. Iš tikrųjų norėjau tik tai pasakyti, kad jaučiau, jog labai gerai buvo pristatytas e, dalyvavimas tiek e, Europos delegacijos e, vadovas, tiek Europos parlamento mm, delegacijos vadovas. Viskas buvo mm, padaryta objektyviai, tai kas įvyko Kenijoje kol kas yra laikina, reikia palaukti, kol aukščiausias teismas nuspręs, ar rezultatas e, yra galiojantis ar ne. Svarbiausias dalykas yra tai, kad e, buvo viskas, kad viskas vyko taikiai. Ačiū kolegos, ilga buvo diena, dabar dėkoju Jums už Jūsų dėmesį ir darbą.